apie, kad reikia padaryti pranešimą glaudesnį. Egzistuoja politinių skirtumų, tačiau mes turime įsitikinti, kad pranešimas bus kiek įmanoma glaudesnis ir aiškesnis. Tikrai nereikia tos vadinamosios kalėdų glūtės, ant kurios bus sukabinta daugybė pakeitimų. Jau buvo išsakytos pastabos apie tai, ar reikia minėti konkrečią šalis. Tai visada aktualus klausimas. Aš nesu prieš, jeigu turime aišku kontekstą. Visgi reikėtų vengti čia įvairių sąrašų e, ir badyti pirštais, e, kadangi tokių pažydimų vyksta praktiškai visur pasaulyje. Bet kartais pavyzdys arba tam tikra tendencija apie kažkokius įstatymus yra verta būti paminėta. Toks yra mano frakcijos požiūris kažkokių daugiau konkrečių pastabų neturiu, tik e, noriu pasakyti, kad ir toliau dirbsime, visi esame įsipareigoję kovoti už žmogaus teisės ir turime prisėmę atsakomybę, kad Europa lyderiautų pasaulyje ir aš manau, kad tai dabar akivaizdžiau nei bet kada. Barbara Lochmiller. Dėkoju žlių vardu, ponė Barbara Rochvila. Mano frakcija yra patenkinta šią ataskaitą ir aš tikiuosi, kad balsuojama bus nubalsuota sėkmingai. Noriu padėkoti e, pranešėjų, tai mano kaimynas iš Bavarijos, Dėkuoju už malonį, malonų ir ne, neskubotą dėrybų, dėrybų procesą. Noriu paklausti, kas, kas skaitys tą ataskaitą? Ir kaip ankstieji, kalbė, ankstieji kalbėtojai Europoje, kaiminėse šalise mes turime pilietinės visuomenės ir ta visuomenė skaito tokią ataskaitą kasdien. Vyksta pokalbiai su ekspertais. Ir vieną dalyką mes visą laiką kritikuodavome. Tam tikrą prasme tai yra geras komunikavimo pagrindas su komisija. mes turime pasakyti komisijai ir išorės veiksmų tarnybai, kad jie vienašališkai nusprendė raštu nereaguoti į mūsų ataskaitą. Galbūt ir mums nereikia daugybės puslapių, bet vertėtų pabrėžti tai, kad būtų gerai gauti raštu atsakymą, ar būtų nepritariama ar pritariama mūsų ataskaitai. Mums iškyla ši dilema, Mes gauname komentarų žiniasklaidoje. Mes pateikėme tam tikrus pavyzdžius, šalių pavyzdžius savo šalyje, kur yra žmogaus teisų pažeidimų ir reikėtų į tai sutelkti dėmesį ir rengiant kitą ataskaitą. Mūsų frakcijai ir žaliesiems atrodo, kad diskusijose iškyla tam tikrų sunkumų, kai kalbam apie LGBTI teisės, apie seksualinę sveikatą, reprodukcinę sveikatą, Saudo Arabijoje ar Palestinoje. Nežinau, kaip mes galėtume apskritai tai išspręsti. DRA komitete anksčiau vyko išplėstinis posėdis. Esame parengę rezoliuciją Ženevoje Galbūt galėtumėm trumpesnį tekstą parengti. Bus prieš mėnesį buvom surengę gana didelės diskusijas. Kaip minėjau, esu dėkinga ir dar noriu paminėti. Iš 866 e, pakeitimų 108 buvo kompromisiniai parengti pakeitimai, gal, tai galėtų atsispindėti ir mūsų taisyklėse. Dar kartą dėkuoju už puikias dėrybas, vadovavimą, taip pat dėkuoju ir sekretariatui. Dėkuoju. Pone Veržen nėra, kairiųjų nėra atstovaujama kairiesiems. Daugiau nematau ir kitos frakcijos, kitų frakcijų atstovų. Dabar, jeigu leisite, prieš suteikdama žonių ponui Vaidenholcui keletą klausimų noriu pasakyti, keletą dalykų noriu pasakyti dėl klausimo, kurį iškėliau anksčiau. Kai kalbu apie galimybės susipažinti, perskaityti tokią ataskaitą, jinai labai mm, ilga, daugelio puslapių. Tai yra dokumentas, kuris tam tikrą prasme yra gana originalus, rengiame tai kiekvienais metais. Ir mes e, nustatome keturias ar penkias tendencijas dėl žmogaus teisių. Ir aš nežinau, ar kiekvienais metais yra būtina kartoti tai, kas jau yra pasakyta ir ką mes labai puikiai žinome. Žinome puikiai tam tikrus klausimus. Ir kartais mes tiesiog kopijuojame tam tikrus dalykus kiekvienais metais iš praeitų metų ataskaitos. Nežinau, ar būtina kartuoti kiekvienais metais tą poziciją, kuri mums aiškiai žinoma. Mes turėtume kaip tik nustatyti naujas tendencijas, kurios pradeda reikštis e, demokratiškame pasaulyje. Aš keliu tokį klausimą. Ar nebūtų naudingiau taip elgtis. Toliau klausimas dėl šalių, kurios minimos. Kiekvienais metais keliame klausimą, bet niekada nėra sutarimo tarp visų frakcijų, politinių frakcijų. Visada kažkur vidury kelio liekame. Vieni sako, kad reikia vienas šalis minėti, kiti, kad kitas šalis. Ir tuomet lieka labai trumpas pelių šalių sąrašas ir jis yra labai ne, neišsamus, neišbaigtas. Aš manau, kad mes turime sutarti. Ar reikia visus atvejus minėti, kurie yra svarbus tais metais, kai kažkas įvyko viename ar kitame regione, vienoje ar kitoje šalyje? Arba mes nieko neturime minėti, Aš manau, kad mums reikia kažkaip originaliau dirbti toliau, nekartoti. Ta mintį galėtume apsvarstyti diskusijose. Nenoriu to pateikti kaip sprendimo, bet nuoširdžiai kalbam, kas po balsavimo galėtų pateikti 86 kompromisinius pakeitimus. Reikia esminius dalykus tik tai pateikti. Pasistengime tai padaryti. Na, o dabar žodį suteikiu ponui Veitenhorsenui. Taip pat jam dėkoju ir visų politinių frakcijų pranešėjams už puikų, milžinišką atliktą darbą. Ir tikimės gero balsavimo pirmadienį. Ačiū. Ačiū už visus e, pagirimo žodžius, už kolegų vertinimus. Man svarbu, kad drauge su padėjėjais mes puikiai padirbėjome. Džiaugiuosi tuo ir man atrodo, kad mums reikia ateityje taikyti kitokį požiūrį. Atrodo, kad noro e, tai daryti yra. ir galbūt draugė su kai kuriomis tarnybomis, teminių klausimų e, skyriumi galėtume parengti e, dokumentą šią temą. Esu pasirengęs dirbti tuo klausimu. O dėl konkrečių europinių aspektų juos reiktų akcentuoti. Jie tikrai bus svarbus. Mm. Mums svarbu aiškiai pristatyti, ką Europa daro žmogaus teisų srityje ir kokią atsakomybę mes prisimame čia. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad komisija nepateikė atsakymo raštu. Tai yra problema. Nes tikrai <clears throat> kyla klausimas, kas po to nutiks su pranešimu. Aš e, nusprendžiau nusiųsti klausimą raštu komisijai ir nusiųsti ir paklausti, ką jie mano apie šį pranešimą. Jie turės atsakyti. Kalbant apie atskiras šalis, nereikia e, gilintis į detalės labai smarkiai yra galimybės teikti rezoliucijas skubos tvarka ir mes kiekvienais metais minime net keletą šalių. Ir yra kitų tinkamesnių forumų svarstyti šiuos klausimus. Pirmininkas kitų norinčių pasisakyti kolegų nėra. Balsuosime pirmadienį po pietų ehm, pusė šešių berots Kitas mūsų posėdis įvyks lapkričio 28 šių metų 15 val. Briuselėje. Ačiū visiems iki.